Good afternoon. We will start. Labadiena. Po pietų pradėsime balsavimą. Kaip matėte, kolegos balsavimo sąrašas yra labai ilgas. Ir pradedame nuo septintojo punkto. Priešiškos reakcijos į moterų teises ir lyčių lygybę Europos Sąjungoje. Ar esate pasirengę balsuoti, ar turite balsavimo korteles? Jei taip, puiku pranešėjas Pimenta Lopes. Visų pirma, balsuosime dėl klausimo žodžiu ir viso teksto, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dabar dėl rezoliucijos šią temą balsuosime. Šeštas kompromisas, kas už, Kas prieš? Susilaikė pritarta. Septintas kompromisas už. Prieš susilaikė pritarta. 97 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 98 pakeitimas u, už, pakeitimas, sako, pasitaiso kalbėti. Atsiprašau. 98 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 99 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Toliau 8 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 101 pakeitimas, kas už, Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 109 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 110 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 9 kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Dešimtas kompromisas už, prieš, susilaikę, pritarta. Šimtas dvidešimt penktas pakeitimas už, prieš, susilaikę, pritarta. 127 už, prieš susilaikė pritarta. Toliau 128 už, prieš susilaikė pritarta. 178 už, prieš, susilaikė. Turime patikrinti, kaip balsavome dėl 178. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas, ne? Turite spausti mygtuką, neveikia. O, it's okay now, Marija, yeah. It's okay? Now it's okay. Dabar veikia. Pritarta. 179 už, prieš susilaikę. Patikrinkime, kaip balsavome dėl šio pakeitimo. Prašau balsuoti iš naujo. Votas klaus. Balsavimas baigtas. Atmestas. 129 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 130 už, prieš susilaikė pritarta. 131 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 11 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 139 už, prieš, susilaikė, pritarta. 140 už, prieš, susilaikė, pritarta. Šimtasis pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 148 dėl dviejų dalių pirmoji dalis kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš susilaikė pritarta. Atsiprašau, turime patikrinti, kaip balsavome dėl antrosios dalies. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dvyliktasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 149 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Turime patikrinti. Prašau balsuoti. And now the vote is closed. Balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau 153. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 13. Kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 160 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Noriu tai patikrinti gerai. 160. 160. Prašau balsuoti. And now the vote is closed. Balsuoti baigėme. Pritarta. 162 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 14 kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 14 kompromisas. Tikriname, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 168 už, prieš, susilaikė pritarta, 169 už, prieš, susilaikė atmestas, 170 už, prieš, susilaikė pritarta, 171 už, prieš, susilaikė pritarta, 172 už, prieš, susilaikė pritarta, 173 už, prieš susilaikė atmestas. 174 už prieš susilaikė atmestas. 175 už prieš susilaikė atmestas. 176 už prieš susilaikė atmestas. 177 už prieš susilaikė pritarta. 15 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Vienas šeši, aštuoni šeši, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Gerai, tikriname 186, prašau balsuoti. And now the vote is closed. Pasavimas baigtas, pritarta. 187 už, prieš, susilaikė atmestas. 188 už, prieš, susilaikė pritarta. 189 už, prieš, susilaikė atmestas. 17 kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 22 pakeitimas už, prieš susilaikę pritarta. 20 pakeitimas už, prieš susilaikę pritarta. 28 pakeitimas už, prieš susilaikę pritarta. 26 pakeitimas už, prieš susilaikę pritarta. 23 už, prieš susilaikę pritarta. Man atrodo, kad pritarta, sako pirmininkė. Patikrinsime. Yeah. <clears throat> Closed, yeah. It's adopted. Baigtas balsavimas pritarta. 24 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. 25 už, prieš susilaikė pritarta. 27 pakeitimas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 29 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 30 <clears throat> pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. 31 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. 32 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 33 pakeitimas už. Norite tikrinti 32, jam pritarta. Norite patikrinti, gerai. Balsuojame dėl 32. 32, ja. Ne, 32. 32. Okay, we will check. Amendment 32. <laughs> Patikrinsime bet kokiu atveju. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Toliau 33 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 35 už, prieš, susilaikė pritarta. 35 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Antrasis kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 41 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. 42 už, prieš susilaikė atmestas. 43 už, prieš susilaikė pritarta. 44 už, Norite tikrinti dėl 44-ojo? 43-ojo? Ne? O balsuojame dėl 43-ojo. Prašau balsuoti. Dievautis klaust. Baigiame balsuoti. Pritarta. 44 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 44. Trečias kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 40. 54 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 55 už, prieš susilaikė pritarta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 61 už, prieš susilaikė atmestas. 62 už, prieš susilaikė atmestas. 64 už, prieš susilaikė atmestas. 63 pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš susilaikė pritarta. 65 už, prieš susilaikė pritarta. 66 už, prieš susilaikė atmestas. 67 tai ir 8, 69 kas už, kas prieš susilaikė atmesti. 70 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 71 ir 72 kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 73 už, prieš, susilaikė, pritarta. 74 už, prieš, susilaikė, atmestas. 5 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 63 už, prieš, susilaikė, pritarta. 84 už, prieš, susilaikė, pritarta. Šešioliktasis kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Pirmas ir antras pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Dabar šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Devintas pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 8 ir 11 pakeitimai už, prieš, susilaikė pritarta. 10 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Dabar balsuosime dėl viso rezoliucijos pasiūlymo projekto vardinių balsavimų. Prašau balsuoti. <clears throat> Baigėme balsuoti. Sveikinimai. Sveikiname pranešė Žaupį Mentalopės. Jūsų klausimui žodžiu ir jūsų teiktai rezoliucijai buvo pritarta. Ačiū. <coughs> Okay. Uh, mm, point, point eight on the... Aštuntas darbo tarkis klausimas dabar. Lyties aspektų integravimas Europos parlamente. Pranešėja Angelika Mlina. Penkiasdešimt ketvirtasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Penkiasdešimt penktas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 56 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 57 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 58 už, prieš, susilaikė, atmesta. 59 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 65 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 66 už, prieš, susilaikė, atmesta. 67 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 69 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 70 už, prieš, susilaikė, atmesta. 71 už, prieš, susilaikė, atmesta. 72 už, prieš, susilaikė, atmesta. 73 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 74 už, prieš, susilaikė, atmesta. 75 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 76 su žodiniu pakeitimu. Kas už, prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 77 pakeitimas pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 80. Dvi dalys. Balsuome dėl pirmosios, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 81 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. 82. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. 83 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. 85. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. 86. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Devynesdešimtasis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Devynesdešimt pirmas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Šeštas kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 96 ir 97 pakeitimai kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 98. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 99. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 100. Ir 101. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 102 ir 103 pakeitimai. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 104. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 106. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už. Prieš susilaikė patvirtinta. Devintasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Norite pasitikrinti? Tikrinamės dėl devinto kompromiso. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta, atleiskite, sako pirmininkė. Šimtas dešimtasis kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtasis kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 11 kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 116 kas už prieš susilaikė atmesta. 117 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 12 kompromisas kas už prieš susilaikė patvirtinta. 119 už prieš susilaikė atmesta. 120 už prieš susilaikė patvirtinta. 124 už prieš susilaikė patvirtinta. 13 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 129 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 130 už, prieš susilaikė patvirtinta. 132 už, prieš susilaikė atmesta. 133 už, prieš susilaikė, atmesta. 133. Dėl jo pabalsuojame. Mes balsavome dėl 124 ir taip jis buvo patvirtintas, patiksina pirmininkė. Dabar 133. Kas už? A, jis buvo atmestas, sako pirmininkė, atleiskite. Balsuojame dėl 134. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. 135. Kas už? Prieš, susilaikė, atmesta. 14. Kompromisas. Kas už? Prieš, susilaikė, patvirtinta. 141. Kas už? Prieš, susilaikė, patvirtinta. 142 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 144 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 145 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už. Prieš susilaikė patvirtinta. 146 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 147 už. Prieš susilaikė patvirtinta. Patvirtinta. 148 už, prieš, susilaikė, atmesta. 149 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 150 už. Atleiskite, sako pirmininkė. Dėl 150 neturim balsuoti. Keliam iš karto prie 154. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 155 jis už, prieš susilaikė patvirtinta. 156 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 157 už, prieš susilaikė patvirtinta. 100 58. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 159. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Penktasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Šeštas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Septintasis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Aštuntas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvyliktasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmas kompromisas kas už? Pirmasis kompromisas kas už? Prieš susilaikė. Manau, kad atmes, ar ne? Geriau pasitikrinkim. Tikrinamės dėl pirmojo kompromiso. Pradedam balsuoti. Ir baigiame. Patvirtinam. Vieno balso persvarą. 17 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 18. Su žodiniu pakeitimu kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 20. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Trečias kompromisas. Kas už? prieš susilaikė patvirtinta. 26 pakeitimas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtas kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 28 kas už, prieš susilaikė atmesta. 29 kas už, prieš susilaikė susilaikė patvirtinta. 30. 31 tiksliau sako kunigas už, prieš, susilaikė, atmesta. 32-33 pakeitimai identiški, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 34 ir 36 pakeitimai, kas už juos, kas prieš, susilaikė, atmesta. Atmesta. 35. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. 37 ir 38 pakeitimai. Kas už? Kas prieš susilaikė. Atmesta. 39. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. 40. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. 41. Už prieš, susilaikė, patvirtinta. 42 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 43 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 44 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim dėl 44. Pradedam balsuoti. Ir baigiame.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 prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas su žodiniu pakeitimu, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Ir dabar balsuojame dėl viso pranešimų projektų su pakeitimais vardiniu būdu. Pradedam balsuoti. Ir baigiame. Patvirtinta. Sveikiname pranešėja kolegė Mlinar, sveikiname abu šešėlinius pranešėjus ir visus Europos parlamento narius prieimusius puikų pranešimą. teisingumo programa dabar atrodo. Taip, pereisime prie balsavimo šiuo klausimu. Devintasis mūsų darbo atvarkės punktas. E, pranešėja šiuo klausimu yra kolegė Angelika Mlinar. Pradėsime balsuoti. 42 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 43, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 46. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 50. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 51. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 11 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 52 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 10 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 11 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 57 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 58 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 12 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Norite pasitikrinti dėl 12 kompromiso? Gerai, tikrinamės. Pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 14 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 61 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 62 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 14, 13 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šešioliktasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devynioliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 26 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 29 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 33 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 34 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 41 pakeitimas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntasis už prieš susilaikė patvirtinta. Balsuojame dėl viso nuomonės projekto su pakeitimais vardiniu būdu. Pradedam. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Sveikiname kolegę Angeliką Mliner. Sveikiname šešėlinius pranešėjus, pranešėjas suprantama, sekretoriatą, kuris dirbo, kad šis rezultatas puikus būtų pasiektas. Okay. Now we are going to point 10. Point 10 is... Dabar reikime prie dešimto darbo atvarkės punkto. Taigi kitas darbo atvarkės punktas kaiminystės e, vystimosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė. Pranešėja nuomonės ponė Eleonora Forenza. Nuomonės projektas, dėl jo balsuosime. Pradedame balsuoti. 23 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Priimta. 1, 2, 4 ir 1, 2, 5. Kas už, prieš, susilaikė. Priimta. 24 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Atsimta čia, ar ne? Taigi 27 dabar, kas už, prieš, susilaikė priimta. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 31 ir 133 pakeitimai. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 132 ir 130. Tiksliau 134-135, kas už prieš susilaikė priimta. Toliau 32, kas už prieš susilaikė atmesta. Antras kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Norite pasitikrinti dėl septinto kompromiso? Gerai. Tikriname elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Balsavimas dabar baigiamas. Patvirtinta. Aštuntas kompromisas kas už? Prieš susilaikė priimta. 39 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 152 už, prieš susilaikė priimta. 40 už, prieš susilaikė priimta. 153 už, prieš susilaikė priimta. 41 už, prieš susilaikė priimta. 9 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. Toliau 161 dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Norite pasitikrinti dėl antrosios dalies, ar ne? 160 pakeitimo antroji dalis. Pradedamas balsavimas. 160 antra dalis. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Ne, atsiprašau, atmesta. Atmesta. Šimtas šešiasdešimt antras ir šimtas šešiasdešimt trečias kartu. Tiksliau dėl antrosios dalies jų. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 44 toliau antrojo dalis, kas už, prieš susilaikė atmesta. 45 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. 164 kas už, prieš susilaikė priimta. 46 kas už, prieš susilaikė atmesta. 166 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 168 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 47 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 169 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Priimta. 48 pakeitimas kas už, prieš susilaikę atmesta. 170 kas už, prieš susilaikę priimta. 11 kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. 50 pakeitimas kas už, prieš susilaikę atmesta. 173 kas už, prieš susilaikė priimta. 51 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 174 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. 52 kas už, prieš susilaikė priimta. 53 kas už, prieš susilaikė priimta. 175. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 12. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 178. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 180. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 100, tiksliau 55, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 181, kas už, 181, taip, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 56 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 57, už, prieš, susilaikė, atmesta. 58 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 13 kompromisas toliau kas už, prieš, susilaikė, priimta. 184 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 185 kas už, Atsiprašau, dabar 186 kas už, prieš susilaikė priimta. 14 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 189 kas už, prieš susilaikė priimta. 62 kas už, prieš susilaikė priimta. 62. Kas už? Šešiasdešimt antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šešiasdešimt trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienas devyni vienas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šešiasdešimt ketvirtas, už, prieš, susilaikė, priimta. Šešiasdešimt penktas, ir 192, kas už, prieš susilaikę priimta. Šešdešimt šeštas, kas už, prieš susilaikę priimta. Šešdešimt septintas, už, prieš susilaikę priimta. 193, 193, kas už, prieš susilaikę priimta. 69, kas už, prieš susilaikė priimta. 195 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 196, kas už, prieš susilaikė priimta. Vienas devyni septyni dabar, kas už, prieš susilaikė priimta. Vienas devyni aštuoni, kas už, prieš susilaikę priimta. 199 kas už, prieš susilaikę priimta. 15 kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. 72 dabar kas už, prieš susilaikę priimta. 72 tai buvo. 73 dabar kas už, prieš susilaikė priimta. 74 kas už, prieš susilaikė priimta. Norite patikrinti 74 gerai. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 75 kas už, prieš susilaikė priimta. 202 kas už, prieš susilaikė priimta. 76 kas už, prieš susilaikė priimta. 203 kas už, prieš susilaikė priimta. 77 už, prieš susilaikė priimta. 78 už, prieš susilaikė Priimta. Patikrinkime 78 pakeitimą. Balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 16 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. 80 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. 81. Kas už? prieš susilaikė priimta. 82 kas už, prieš susilaikė priimta. 83 kas už, prieš susilaikė priimta. 84 už, prieš susilaikė priimta. 85 už, prieš susilaikė priimta. 17 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. Toliau 208 kas už, prieš susilaikė priimta. 87 kas už, prieš susilaikė priimta. 209 ir 210 dabar identiški. Kas už, prieš susilaikė priimta. 89 kas už, prieš susilaikė priimta. 18 kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 2.14, 2.15 ir 2.16 pakeitimai. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 2.17 ir 2.18 pakeitimai. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 2.19 ir 2.20 pakeitimai. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 2, 2, 1, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Du, 28 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 226 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 229, kas už, prieš, susilaikė, priimta susilaikė priimta. 231 kas už prieš susilaikė priimta. 233 kas už prieš susilaikė priimta. Du, trys, septyni, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Du, trys, devini, už, prieš, susilaikė, priimta. 240 už, prieš, susilaikė, priimta. 242 už, prieš, susilaikė, priimta. 250 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Du keturiasdešimt penki kas už, prieš susilaikė priimta. 247 už, prieš susilaikę priimta. 2, 4, 9, 8 tiksliau, kas už prieš susilaikė priimta. Dabar 2, 4, 9, kas už prieš susilaikė priimta. 2, 5, 2, kas už prieš susilaikė priimta. 2, 5, 6, kas už prieš susilaikė priimta. 2, 5, 7, už prieš susilaikė priimta. 2, 5, 8 kas už, prieš susilaikė priimta. 29 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 263 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. 264 kas už, prieš susilaikė priimta. 265 už, prieš susilaikė priimta. 266 kas už, prieš susilaikė priimta. 267 kas už, prieš susilaikė priimta. Devynioliktas kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 93-94 pakeitimai kas už, prieš susilaikė priimta. 95 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 20 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 21 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 22 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šimtas septintas dabar už, prieš, susilaikė, priimta. Dvidešimt trečias kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šimt, tiksliau, 11 kas už, prieš susilaikė priimta. 12 už, prieš susilaikė priimta. 13 kas už, prieš susilaikė priimta. 113 už, prieš susilaikė priimta. Penkioliktas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Priimta. Taip pasitikrinkime elektroniškai. 15 pakeitimas elektroniškai balsuojame. Balsavimas baigiamas. Labai atsiprašau, sako pirmininkė, suklydau. 24 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 17 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 25 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. Norite 25 kompromisą patikrinti elektroniškai ar ne? Gerai, patikrinkime. Pradedamas balsavimas. Dabar balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 19 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 119 už, prieš, susilaikė, priimta. 26 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvidešimt pirmas pakeitimas, antrajo dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 122 už, prieš, susilaikė, priimta. 22 už, prieš, susilaikė, atmesta. Na ir 123. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Na, o dabar balsuosime dėl visos nuomonės su pakeitimais vardiniu būdu. Pradedamas balsavimas. Prašau, kolegos. Dabar balsavimas baigiamas. Patvirtinta sveikiname pranešėją ponę Forenzą, taip pat šešėlinius pranešėjus sveikiname, patarėjus, sekretariatą taip pat sveikiname. 10, 11. Yeah. This, year, this is on. Uh mhm. -huh. Point 11 on the agenda. Euro 11 punktas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras 2019 metų metinė augimo apžvalga e, nuomonės tvirtinimas, nuomonės refer, referentas Ernest Urtasun. Ir pradėsime balsuoti. Šeštas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta? Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuntas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Pakeitimas žodžiu numeris 4 už, prieš, susilaikė, pritarta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Norite patikrinti dėl pirmojo kompromiso, kai balsavome? Gerai, tikriname pirmąjį kompromisą. Elektroninis balsavimas. Prašau balsuoti. Disclosed. Balsuoti baigiame. Pritarta. Penktas žodinis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Šeštas žodinis pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta.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 susilaikė, pritarta. 13 pakeitimas. Dėl dviejų dalių pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. 14 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikę, pritarta. Pirmasis žodinis pakeitimas už, prieš, susilaikę, pritarta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikę, pritarta. Antras žodinis pakeitimas už, prieš, susilaikę, pritarta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikę, pritarta. Penktas pakeitimas Dėl keturių dalių. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtoji dalis už, prieš, pritarta. Sveikiname pranešėją poną Urtasun šešėlinius pranešėjus, visus, kurie padėjo parengti šį pranešimą. Ačiū. Hello, hello. Mm -hmm. This is yeah. Mm -hmm. <coughs> This yeah. Mm -hmm. Now we are going to. Toliau dvyliktasis darbotvarkės klausimas. ES pagrindinių teisų hartijos įgyvendinimas ES institucinėje struktūroje. Nuomonės tvirtinimas pranešėja šiuo klausimu pane Angelika Mlinar. 14 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritartę. 15 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritartę. 16 už, prieš, susilaikė pritartę. 17 už, prieš, susilaikė, pritarta. 18 už, prieš, susilaikė, pritarta. 19 už, prieš, susilaikė, pritarta. 20 už, prieš, susilaikė, pritarta. 21 už, prieš, susilaikė, pritarta. 20 pakeitimas už, prieš susilaikė. Pritarta 23. Ne? Klausė pirmininkė. 23 pakeitimas už, prieš susilaikė. Pritarta 24 už. Dvidešimt ketvirtas pakeitimas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Pritarta. Norite patikrinti antrąją dalį? Gerai, tikriname antrąją dalį. Kas už? Tai yra balsuojame elektroniškai. We will open the vote. Tuoj pradėsime balsavimą. No, but Reporter? Eh, Lina. Lina. She's not here. Okay, the vote is open. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 25 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 26 už, prieš susilaikė pritarta. 27 už, prieš susilaikė atmestas. 28 su pakeitimu žodžiu kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 29 už, prieš susilaikė pritarta. Atmestas. 30 su pakeitimu žodžiu už, prieš, susilaikę pritarta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikė. Atmestas. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikė. Atmestas. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaikė. Pritarta. Aštuntas pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 11 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 12 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Pirmas pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Antras pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Trečias pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Penktas pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Gautinio balsavimo nėra. Ačiū ir taip pat dėkojame pranešėjai. Mes išreiškėme savo poziciją pakeitimais galutinio balsavimo nereikia. Ačiū pranešėjai Angelikai Mlinar. Po, šitas? Policy challenges, yes? Aha, okay. Ah. We'll go to the last vote. Ir paskutinis balsavimas, balsavimo sąraše šiandien, 13 punktas, kovos su moterų vėžiniais susirgymais ir susijusiamis lygomis politikais, politikos sunkumai ir strategijos. E, klausimo žodžiu tvirtinimas ir rezoliucijos tvirtinimas. Pranešėja ponė Danielė Ajuto. Visų pirma, balsuosime dėl klausimo žodžiu, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Toliau, rezoliucija dabar. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trisdešimt septintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trisdešimt aštuntas už, prieš, susilaikė, atmestas. 38 nori tikrinti, kaip balsavimą. Prašau balsuoti. 38 pakeitimas. And now the vote is closed. Baigiame balsuoti. Atmestas. Iš tikrųjų atmestas. Toliau. Ketvirtasis kompromisas. Pone Zaborska ir pone Petir paprašė vardinio balsavimo dėl ketvirtojo kompromiso ir šeštojo kompromiso. Todėl balsuojame. Kompromise for, roll call vote. Vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. It's adopted. Patvirtinta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. E, šeštas kompromisas vėlgi vardinis balsavimas. Kas pra, prašau balsuoti. The vote is open. And now the vote. Balsuoti baigiame. Atmestas. Dabar 43 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Gerai, tikriname dėl 43. Prašau balsuoti. And the vote is closed. Baigėme balsuoti. Atmestas. 44 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 48 pakeitimas. Dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė pritarta. 49 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 50 pakeitimas. Pirmoji dalis Vartinis balsavimas dėl abiejų dalių. Dabar dėl pirmosios dalies prašau balsuoti. And the vote is closed now. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar vardinių balsavimų balsuojame dėl antrosios dalies. Prašau balsuoti. And the vote is closed. Baigiame balsuoti. Pritarta. Aštuntas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 53 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 54 už, prieš susilaikė pritarta. 55 už, prieš susilaikė. Turime patikrinti, kaip balsavome. Amendment 55. Dėl 55. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Ah, Atmestas. Devintas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 58 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 59 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 10 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 11 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 12 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 67 pakeitimas už prieš susilaikę pritarta. 68 už prieš susilaikę pritarta. 69 už prieš susilaikę pritarta. 70 už prieš susilaikę pritarta. 71 už prieš susilaikę pritarta. 13 kompromisas už prieš susilaikę pritarta. Aštuntas pakeitimas už prieš susilaikę. Turime grįžti prie 74 pakeitimo. Balsuojame dėl jo, kas už, kas prieš susilaikė. Pritarta. Ir dabar aštuntas pakeitimas už, prieš susilaikė. Pritarta. Devintas pakeitimas už, prieš susilaikė. Pritarta. Dešimtas pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 11 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 13 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. Tikriname, kaip balsavome dėl 13 pakeitimo, prašau balsuoti. And now the vote is closed. Baigėme balsuoti. Atmestas. 14 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 16 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Pirmas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Antras kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 22 pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. And now the vote is closed. Balsavimas baigtas. Pritarta. 24 pakeitimas už. Prieš susilaikė pritarta. 25 pakeitimas už. Prieš susilaikė pritarta. 26 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. Norite tikrinti, kaip balsavome dėl 26, gerai, bal, tikriname, balsuojame. Now the vote is closed. Baigėme balsuoti, atmestas. 27 už, prieš susilaikė pritarta. 28 už, prieš susilaikė pritarta. 29 dėl dviejų dalių dėl keturių dalių. Pirmoji dalis už, prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš susilaikė pritarta. Trečioji dalis už, prieš susilaikė pritarta. Ir ketvirtoji dalis už, prieš susilaikė pritarta. 30 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 31 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 32 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 33 už, prieš, susilaikė, pritarta. 34 už, prieš, susilaikė, pritarta. Mm Nuo pirmojo iki septinto pakeitimų dabar dėl visų kartų balsuojame. Ar tinka? Ne? Pirmas pakeitimas tuomet už, prieš susilaikė. Pritarta. Antras už, prieš susilaikė. Pritarta. Trečias už, prieš susilaikė. Pritarta. Ketvirtas už, prieš susilaikė. Pritarta. Penktas už, prieš susilaikė. Pritarta. Šeštas už, prieš susilaikė pritarta. Septintas už, prieš susilaikė pritarta. Dabar dėl viso pro, rezoliucijos projekto su pakeitimais, vardiniu balsavimu, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Sveikiname pranešėją Danielą Jūto ir visus šešėlinius pranešėjus, visus padėjėjus ir sekretariatą. Thank you very much. Thank you very much, colleagues. Labai ačiū, kolegos. It was the last hour voting. Tai buvo paskutinis šių metų balsavimas, kaip žinote nes kitą kartą balsuosime tik kitais metais. Bet nepamirškite, kad mūsų šiandienos posėdis tęsiasi ir kad yra labai svarbių klausimų jo darbo atvarkėje. Yeah, we continue our meeting. Point four on the agenda. Tęsame po, posėdį. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rektinų strateginių planų finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo, iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai rėmimo taisyklių nustatymas. Labai ilgas pavadinimas. svarstysime nuomonės projektą. Nuomonės autorė ponė Marijana Petir. Prašau žodis jums. Ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos. Šiame nuomonės projekte, kurį rengia moterų teisų ir lyčių lygybės komitetas dėl strateginių planų pagal reformuota apžūp. Aš gilinausi tik tai iš šio komiteto kompetencijai priskirtinus klausimus. Tai yra lyčių lygybė ir moterų teisės kaimo vietovėse. Daugelį ES valstybių narių šiandien moteris yra daug menkiau atstovaujamos lyginant su vyrais ir tik 30 procentų moterų yra ūkių savininkės. Moterų dalyvavimas pasinaudojant kaimo plėtrai skirtų programų fondais ir lėšomis yra menkas. Ir valstybės dar nesukūrė specialių moteriams skirtų teminių programų kaimo vietovėse, panašių kaip jauniesiams ūkininkams skirtos programos, nors tai ir numatyta pagal e, Europos žemės ūkio plėtros fondą. Atsižvelgiant į daugelį bes e, užduotis, kurios tenka moteriams kaimo vietovėse, moterių indėlis yra nematomas. Ir dėl to e, išvada netinkamas, netinkamai prastai užtikrintos moterų socialinės teisės. Jos dėl to nukenčia. Turime didinti moterų ūkių savininkių ir įmonių savininkių skaičių ir turime jas geriau įtraukti į kaimo vietovių ekonomiką. Manau, kad valstybės narės turėtų uh, turėti galimybę savo strateginiuose planuose, kurios lengia pagal žūp įtraukti specialius reikalavimus ir kriterijus, kad siekdamos gerinti moterų statusą kaimo vietovės ir suteikti geresnės verslo galimybės moteriams. Bet to valstybės narės turėtų e, siekti suteikti daugiau galimybių moteriams savo strateginiuose planuose, kad užtikrintų geresnę galimybę uh, naudotis e, žemės ūkio naudmenomis ir taip pat užtikrintų geresnį moterų atstovavimą kaimo vietovėse moterų kaip ūkių savininkių ir verslininkių ūkio e, kaimo kad e, užpildytume už, užimtumo spragą ir padidintume didesnį moterų užimtumą, turime koreguoti valstybių narių strateginius planus, taip pat siekti geresnės pusiausvyros geresnio šeimos ir profesinio gyvenimo suderinimo. Reikia plėtoti e, rūpybos priežiūros paslaugas, tai padėtų pasiekti šių tikslų. Šios ir kitos priemonės gali būti finansuojamos iš programų skirtų moterų įgalėjimui kaimo vietovėse. Ir jos turėtų papildyti, jas turėtų papildyti InvestEU ir kitos programos. Uh, Tai užtikrintų didesnį moterų matomumą, geriau būtų vertinamas jų darbas ir tai, tai turėtų atšvelgti valstybės narės, išsikeldamos tikslus ir rengdamos strateginius planus. Aš raginu valstybės narės paremti teminių programų gyvendinimą, kurios siektų sutikti daugiau galių moteriams kaimo vietovėse. Uh, Esu pasirengusi išklausyti jūsų siūlymų ir minčių ir dirbti draugės su jumis toliau rengiant šį nuomonės projektą. Ačiū. Petir, and now flow to the shadow. Ačiū, ponė Petir. Dabar šešėliams pranešėjams galimybę pasisakyti ponas Marcelėzi. Ačiū, pirmininkė. Žemės žūp e, yra viena sudėtingiausių politikos ryčių, ypač iš ryčių lygybės perspektyvos daugumo, daug ūkių yra nedidelio dydžio, šeimų ūkiai ir toliau e, išlieka įsitvirtinę lyčių stereotipai, turime imtis šio klausimo. Bet žūp reformoje tas klausimas pamirštas ir todėl e, lytis labai susiskirstė. E, kaimo vietovėse, tai taip pat susiję su E, lėšų panaudojimu, taip pat lėšų panaudojime daugiausia dėmesio sutelkiama į produktivumą ūkija. Aš pritariu pranešėjos komentarams ir rekomendacijoms dėl moterų didesnių galių, bet tai neturi būti vienintelis mūsų akcentuojamas aspektas, turime nueiti toliau ir turime taip pat e, akcentuoti ūkio struktūrą, žemės ploto struktūrą, akcentuoti, ko, ko, kokiems ūkiams tenkykime pirmenybę ir akcentuoti, kad lyčių lygybė nėra pasirinkimo alternatyvinis dalykas, kad tai yra privalomas tikslas. Ir turime integruoti moteris kaimo vietovėse ir rengdamos strateginius planus valstybės turi atsižvelgti, kad moteris yra labai svarbi kaimo vietovių darbo jėga, bet jos dažnai yra tiesiog ūkio savininko žmonos, taip sakant. Ir todėl reikia užtikrinti joms prieigą prie žemės. Taip pat reikia infrastruktūros ir pas, paslaugų, kurios skirtos moterims, kad, kad, kad visos užduotis ūkija namuose nekristų ne ant jų pečių. Taip pat moterų ir vyrų lygybė E, yra vienas iš principų taikytinų e, struktūrinio fondo lėšų panaudojimui. Valstybės narės taip pat turi nepamiršti lyčių aspekto ir lyčių aspektas privalo būti integruotas į visas politikos rytis. Ačiū. Thank you. Thank you very... Dėkoju ponui Marcelėsi. bet pasisakymas ne mikrofoną. Okay. Okay, okay, please, Ms. Julie Ward, you replace. Uh, Pone Julie Ward, kuri kalbės Marijos Gabrielo Žanos vardu. Pone Žana atsiprašo dėl to, kad negalėjo dalyvauti šiandienos posėdėje ir aš perskaitysiu jos parengtą kalbą. Socdemai pritarė pakeitimams, kurias, kuriuos teikia pranešėja savo nuomonėje į ypač siūlymus įtraukti papildomas programas į e, e, Žemės ūkio garantijų fondą kad suteiktų galimybę valstybėms panaudoti nacionalinius rezervus tam, kad paremtų moterų įplaukas ir jaunus ūkininkus. Bendrai komisijos pasiūlymas dėl žūp strateginių planų suteiks daugiau įgaliojimų ir lankstumo valstybėms narėms, tačiau tai nereiškia, kad reikia pamiršti svarbiausius principus. Jei iš naujo ne, nesimsime lyčių lygybės klausimo reglamente, veikiausiai jis nebus užtikrintas, lyčių lygybė nebus užtikrinta strateginiuose planuose. Todėl pakeitimai, yra keletas pakeitimų šią temą. Vienas iš šių pakeitimų uh, spręsti neligybę situaciją, su kuria susiduria moteris kaimo vietovėse, taip pat dėl pasinaudojimo fondų lėšomis, taip pat akcentuojamas užimtumas, mokymai, švietimas. Taip pat turime atkreipti dėmesį e, vykstantį skaitmeninimą, kuris pasiekė ir žemės ūkį, nes yra e, atotrukis tarp lyčių įgyjamų įgūdžių skaitmeninių. Ir ponė Žana mano, kad reikėtų paminėti dar vieną platesnį tikslą lyčių lygybės srityje e, šeštajame straipsnė, o ne suteikti ga, daugiau galių moteriams kaimo vietovėje. vietovėse. Jeigu suteiksime, pasiūlysime didesnį apibrėžtį, bus daugiau galimybių pasinaudoti fondais. Strateginiais klausimais šalis turėtų užtikrinti galimybę moteriams naudotis ūkių patariamosiomis tarnybomis, taip pat e, įvairios e, tarnybos turėtų apimti ir moteris. Moteris turėtų dirbti tose tarnybose. Taip pat reikia kurti gebėjimus, e, akcentuoti lyčių aspekto įtraukimą į biudžetą, skatinti pažangiausių praktikos e, pavyzdžių sklaidą ir mainus. Ketvirtas siūlymas. Pone Zoana nori akcentuoti, kad lyčių aspekto integravimas turi būti strateginių planų dalimi. Komisija turi vertinti ir stebėti tuos planus iš lyčių perspektyvos. Galiausiai e, reikia rinkti bendrus visuomenius duomenys ir nepamiršti ir lyčių aspekto. Reikia duomenys apie lyčių aspektą, lygybės situaciją. Tai, reik, tai reikėtų akcentuoti pasiūlymą. ŽUP e, siekia užtikrinti lyčių lygybę kaimo vietovėse jau ilgą laiką. Turime pasirūpinti, kad šis aspektas išliktų aktualiu ir ateityje. Reikia integruoto požiūrio į šį klausimą ir reglamentas turi būti, turi apimti lyčių lygybės integravimą. Pone Žana tikisi toliau bendradarbiauti su pone Petir ir kitais kolegomis rengiant šį pranešimą. Dėkoju, ponė Julie Ward. Ar yra daugiau norinčių pasisakyti narių? Pone Agnieška Kozlovska, prašau žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausia pasveikinti kolegę Marianą Petyr, mūsų pranešėją, parengusią labai profesionaliai šį nuomonės projektą. Manau, kad temos, kurios buvo paminėtos, ypač susijusios su skaitmeninimu, yra ypatingos svarbos. Skaitmeninė rinka vystosi vis sparčiau, skaitant kaimiškasias vietovės, e, ūkiai e, kaimuose turės pasitelkti taip pat skaitmeninius sprendimus, tad e, tas skaitmeninio sektoriaus išvystimas gali jaustis ryškiau ateityje, jeigu nieko nebus daroma. Noriu priminti, kad esame numatę vizitą į Vokietiją. Ir mes lank, sakysime, tuos vadinamosius išmaniuosius kaimus, išmanesias kaimo vietovės, kur žemės ūkija naudojamos skaitmeninės priemonės. Mes stengsime susitelkti labiau prie finansinių aspektų ir tie aspektai, kurie buvo pabrėžti pranešime, man tinka, aš juos remiu. Dėkoju. Kviečiu ponę Petir, pranešėją, apibendrinti. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū visiems kolegoms, kurie dalyvavo diskusijoje. Džiaugiuosi matydama, kad mano pasiūlyta koncepcija kolegoms tinka ir manau, kad pakeitimų, kurių sulauksiu dėka, mes sugebėsime iškelti tas temas, kurios svarbios mūsų komitetui ir galiausiai galėsime parengti tokią nuomonę, kurią parems agrikomitetas. nes e, yra daug pakeitimų Žemės ūkio reikalų komitete. Ir tie pakeitimai yra svarbus ir mums. Tikiuosi, kad e, pavyks e, parengti puikia BŽUP ateitie ir kad moterims tam bus skiriama derama vieta. Ačiū. Dėkoju. Noriu pasakyti, kad pakeitimus galima teikti iš iki lapkričio 30 dienos 12 valandos. FAM komitete bus balsuojama sausio 23 dieną, kitą met jau. O dėl agri balsavimo mes dar nežinome. O mūsų komitete sausio 23. Ačiū e, už šio klausimo svarsimą. Dabar keliaujame prie kito klausimo. Tai yra 15 klausimas mūsų darbo tvarkyje. E, po arabų pavasario. E, nagrinėsime nuomonės projektą, nuomonės pranešė yra kolegė Marija Arena. E, mūsų kolegė pavaduoja ponas Marta. Žodis jam, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, iš tikrųjų, Marija Arena turėjo išvykti visai neseniai, tai aš persiskaitysiu tą nuomonę <laughs> ir savo kartu, ir jums. E, e, jūsų komentarus, e, savo komentarus siūskite poniai Marija Arenai, o aš jos parašytą tekstą perskaitysiu. Arabų pavasario vienas iš svarbiausių veiksmų buvo moterų primti sprendimai, dabar jos paliktos likimo valiai, ypač men regione. Moteris kenčia smurtą, ten vyrauja labai patriarchalinė, senamadiška filosofija ir žmonės, moteris kenčia dėl tradicijų. Tokios šalis kaip Tunisas ar Marokas pakeitė savo teisės aktus taip, kad atsirastų daugiau lygybės tarp vyrų ir moterų, bet tenka konstatuoti, kad tų teisės aktų gyvendinimas tebėra sudėtingas. Ar ne pernelyg greitai skaitau? Tada gerai, sako kalbėtojas. E, moteris e, vis tiek savęs nelaiko aukomis, bet daugiau nori dalyvauti gyvendant pasikeitimus. Būtent dėl to po arabų pavasario jos ir toliau vykdo aktyvius veiksmus. Jos šiandien reikalauja didesnės lygybės. E, Tai pasireiškia tuo, kad moteris tengiasi tapti labiau įgalios ekonominių požiūrių. Tai reiškia, kad reikia didelsnių reformų, kurios būtų susijusios su prieiga prie švietimo, mokymo, mikrokreditų ir prie asmens kodekso, kad mažiau liktų stereotipų susijusių su lyčių vaidmenimis ir kad mažėtų smurtas prieš moteris. Būtent apie tai ir noriu šiandien kalbėti būtina ratifikuoti Stambulo konvenciją Menos regione taip pat. Būtina kovoti prieš smurtą, kurį patiria moteris ir mergaitės, įskaitant būtinį smurtą ir e, genitalijų žalojimą. E, veiksmų programos, Pekinų veiksmų programos atsakingi asmenys turi padaryti viską, kad regiono valstybėse, MENA regione būtų gyventinta ši konvencija. E, pilietinė visuomenė turi sulaukti paramos, turi būti gyvendinami nacionaliniai planai ir įdėktos reikiamos priemonės, kad stiprėtų lygybė tarp vyrų ir moterų visuomenėje. Na ir galiausiai manau, kad galima e, moterų situaciją nagrinėti tame regione tik tada, jeigu laikomasi regioninio požiūrio. E, miest, miestų ir kaimų moteris visos turi būti įtrauktos į problemos sprendimą. Negalėtume e, nekreipti dėmesio į skirtumus tarp miesto ir kaimo situacijos, nes socialinis ir ekonominis e, išsivystimas ten skiriasi, dėl to moteris kartais neturi priemonių įgyti nepriklausomybę, emancipuotis. Būtent dėl to pasisakau už decentralizavimą ir uh, už didesnę pagalbą regionams, kad būtų galima labiau plėtoti vietos ekonomiką. Uh, 56 procentai moterų dirba žemės ūkio sektoriuje. Bet būt, e, ir būtent čia negalėtume neikti e, klimato kaitos poveikio moteriams. Jos priversos išvykti iš savo gimtųjų vietų, tuo dar labiau jos būna nuskurdinamos. Taigi, manyčiau, kad turime susitarti 62-oji Junktinių tautų konferencija dėl moterų padėties e, turi padaryti viską, kad būtų priimti sprendimai, kurie padėtų užtikrinti lyčių lygybę ir moterų įgalinimą, ir mergaičių įgalinimą, ypač kaimiškose vietovėse. Būtinai traukti kaimiškasias vietovės, kai kalbam apie vairias strategijas kovojant su klimato kaita. Bet aš turbūt būčiau turėjęs jums greičiau jo persiųsti, tą deklaraciją būtume laimėję laiko šiek tiek, sutaupėjo. Dėkui. Thank you, Mr. Ačiū ponui Eduard Martin ir kolegė Marija Arenai. Bet jūs turbūt nieko čia nepažeidėte, nes laiko turime iki pusės septintos, taip kad galime dar dirbti. Dėkoju. Daugiau kolegų norinčių pasisakyti nėra. Pakeitimus galima teikti iki gruodžio 6 dienos. PAM komitete sausio mėnesį bus balsuojama, 23 dieną afete bus balsuojama vasario 21. O dabar keliaujame prie kito darbo tvarkės klausimo. 16. klausimas. Jums būtina pasilikti, ponė Martin, sako pirmininkė. Taigi 16 darbuotojų klausimas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. Užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 metų metinėje augimo apžvalgoje. Svarstysime nuomonės projektą. Kolegė Pina Pičerno yra pranešėja šiuo klausimu. You know, I am replacing now Pina. Ja pavaduoju aš, sako pirmininkė. Pranešėjos vardu turiu atsiprašyti dėl to, kad negalėjau dalyvauti komiteto posėdėje ir paskaitysiu jos pastabas, pristatydama jos nuomonę. Europoje mes patiriame ekonomikos atsigavimą visose valstybėse narėse. Tai, kas nepagerėjo, tai yra lygybės situacija tarp vyrų ir moterų, kalbant apie socialinius klausimus ir užimtumą. Problema be abejo yra susijusi su ekonominė valdysena, kuri įgyvendinama ir kuri nebūtinai atsižvelgia į e, būtinybę subalansuoti lyčių padėtį. Reikia pasakyti, kad griežto taupimo priemonės labiau paveikia moteris negu vyrus, nes taupimo priemonės pritaikytos viešosioms išlaidoms pirmiausia palėtė tuos sektorius, kurie padeda moterims e, tapti labiau įgaliomis ekonomiškai. Pirmiausia, socialinės tarnybos, e, gydymo įstaigos ir švietimo įstaigos. Taigi, e, tebelieka ir skirtumas tarp darbo užmokesčio. Tad būtinos naujos makroekonominės politikos, kad ši programa būtų e, sprendžiama. Europos komisija paskelbė savo apžvalgas ir iš jų matyti štai kokie dalykai. Yra ir pozityvių dalykų e, pasiekta, bet to nepakanka. Jau metų metus buvo sakoma, kad lyčių lygybės indeksas e, nus, indeksą nustatant būtų atsižvelgta į vairias priemonės, įskaitant užimtumą ir socialinius aspektus. Tai yra būtina, jeigu norime pasiekti ekonomikos augimo visiems ir jeigu norime pasiekti didesnės lygybės tarp lyčių. Tai, tai nėra pliusas tarp ekonomikos ir kitų rodiklių. Tiesiog tai galėtų padėti pasiekti apčiuopiamos pažangos Europos piliečių gyvenime. Pradedant nuo e, skurdžiausių visuomenės sluoksnių, Kalbant apie ekonominę valdyseną, negalime nematyti to socialinio aspekto. Tad mes norėtume, kad Europos semestre būtų priimtas įsipareigojimas ginti so, Europos komisijos pasiūlytą socialinių teisių e, ramsti, kad būtų vyrams ir moteriams užtikrintos vienodos galimybės ir kad už tą patį darbą būtų mokamas vienodas atlyginimas. E, Struktūrinių reformų įgyvendinimo vertinimas būtų teigiamas dalykas. Lyčių lygybės institutas ir Europos teisinių ekspertų tinklas, kuris užsima lyčių lygybės klausimais ir nediskriminavimo klausimais, taip pat atliktų savo stebėjimą, pateiktų vertinimą. Tai gali padėti mums e, tinkamai kreipti visas reformas, kad visos jos e, apimtų ir lyčių aspektą ar kalbėtume apie skirtumų mažinimą tarp darbo užmokesčių, pensijų ar apie eilę kitų aspektų. Tekste kalbama ir apie ir kitus dalykus. E, dar kiti svarbus dalykai bus pateikti pakeitimų pavydalu. Pina Pičerna mano, kad visi tie pakeitimai bus pateikti jūsų dėmesiu ir galiausiai šešėliniai pranešėjai E, taip pat įneš e, reikiamą indėlį į vykstančią diskusiją. Dėkuoju, kad išklausėte. Terminas pakeitimams pateikti yra gruodžio 5 diena 17 valanda. Sausio 23 balsuosime FEM komitete ir 26 vasario e MPL komitete. Kitas darbo tvarkės klausimas dabar. Point 17. Women. 17 darbo tvarkės klausimas. Moterų teisės vakarų Balkanuose. Žodinio klausimo ir atsakymo svarstymas. Biljana Borzan yra pranešėja šio klausimu. I will read the text for Ms. Borzan. Paskaitysiu tekstą ir už ponę Borzan. Another one, yeah. Who... Dar vieną, taip. Biljana. Taip pat uh, yra pranešėjai, čia negali būti, nes yra išvykusi į Islandiją. Bet ji daug dirbo prie šio klausimo, ilgus metus. Ji iš palaikė ryšius su Vakarų Balkanų nevyriausybinėms organizacijoms, kad galėtų parengti šį projektą. E, ji planuoja papildyti rezoliuciją naujais dalykais ir išplėsti egzistuojančius pasbrėžtus dalykus. Aš manau, kad visi gavote studiją mūsų uh, tyrimų, su, mūsų tyrimų tarnybos atliktą dėl rezoliucijos. Pone Borzan pabandė uh, iškelti tuos dalykus, kurie yra svarbus, pateiks pakeitimų. Uh, Ji mano, kad vakarų Balkanų valstybės yra skirtingai pažengusios, kalbant apie integraciją jas e, procesą ir jiems, joms aktualūs skirtingi dalykai. Rezoliucija labiau yra sutelkta prie bendrų dalykų ir antroje dalyje kalbam apie specifines rekomendacijas šalims. Ji pabrėžia politinių ir ekonominių moterų dalyvavimo vaidmenį kaip e, iš ankstinę sąlygą tam, kad būtų tinkamai priimami politiniai sprendimai, kad būtų tinkamai atsovaujama abiems visuomenės dalims, vyrams ir moterims. Buvo tose šalyse, vakarų Balkanų, priimti, priimtų gerų strategijų, gerų politinių sprendimų, bet e, nebuvo skiriama tam pan, e, reikiamų išteklių, kad būtų visą tai įgyvendinta. E, moterų pilietinės visuomenės organizacijos nedalyvauja darybose dėl stojimo į es procesuose bei APA programavime. Moteris turėtų būti daugiau įtrauktos į įvairias diskusijas dėl Balkanų valstybių. Jeigu pasižiūrėtumėte į tą studiją, kurią gavome, tai pamatytumėte, kad moterims kyla sunkumų darbo rinkoje, ypač moterims verslininkėms. Socialinės grupės, kurios patiria E, diskriminacija LGBT arba etninių mažumų moteris arba vyresnės moteris irgi patiria daug sunkumų. E, reikia parengti specialias strategijas tam, kad gerėtų jų gyvenimo sąlygas, kad jos galėtų paramą iš reikiamų institucijų ir kad turėtų prieigą prie teisingumo e, Ten, kur kalbam apie rekomendaciją šalims, ponia Borzan pabrėžė irgi keletą aspektų. Ji mano, kad mes galime išplėsti savo tekstą, kad dėl Albanijos specialus dėmesys yra skiriamas kovai su smurtu prieš merginas ir moteris. E, jos e, yra taip pat ir vienas geriausių, e, svarbiausių faktorių kovojant su smurtu prieš moteris, tačiau resursai šios ir tai yra riboti. E, moteris, kurios nukenčia nuo prekybos žmonėmis, turi sulaukti pagalbos. Bosnijoje ir Hercegovinoje taip pat prašoma e, konstituciją peržiūrint kelti moterų e, reikalų svarbą. Daug moterų neturi galimybės pasinaudoti egzistuojančiomis priemonėmis. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas moteriams nukentėjusiams nuo karo Kosove nedaug ir dėl daug ko nepavykus rinkti daug duomenų. Būtina kovoti su smurtu prieš moteris, su, kovoti su prekyba moterimis. Taip pat reprodukcinės sveikatos paslaugos turėtų būti teikiamos. Makedonijoje smurtas taip pat yra viena iš aktualiausių temų moteris turi būti trauktos į dėrybas dėl stojimo į ES, jų pozicija darbo rinkoje taip pat turėtų gerėti. Jotkalnyjoje yra problemų susijusių su uh, moterų teisėmis ir būtina taip pat gerinti turimas priemonės. Mes raginame Serbiją ir Kosovo daugiau įtraukti moterų į oficialų dialogą tarp šalių. Žodinis klausimas nurodo, kokius yra svarbiausios problemos. Trūksta egzistuojančių teisės aktų įgyvendinimo, trūksta išteklių tam įgyvendinimui. Taip pat pilietinės visuomenės organizacijos nėra tinkamai trauktos į darybas tarp šalių e, ir į darybas su ES. Pone Borzan mano plėsti dar šią e, dalį savo pranešimo, laukia jūsų pakeitimų ir tikėkime, kad e, rezoliucija bus parengta dar gruodžio mėnesį. Ačiū. Thank you. Dėkoju. Tai yra paskutinis mūsų darbo tarkis klausimas. Dabar kiti klausimai. Jų nėra. Susitiksime sausio 23 dieną ryte. Pradėsime posėdį nuo 9 ryto. Dėkoju visiems. Ačiū. Ypač jums, ponė Marta. For all of us. Bet ačiū ir visiems kitiems taip pat. Pirmininkė maloniai dėkoja vertėjams. Ačiū, kad padedate mums visiems vieni kitus geriau suprasti. Dėkoju. Visiems linksmų kalėdų, gerų naujų metų, kiekvienam asmeniškai ir jūsų šeimoms. Nes šiemet tai jau yra paskutinis mūsų posėdis, tad gražių švenčių visiems. Ačiū padėjėjams, sekretoriatui. Dėkoju dar kartą. Nice evening ir gražaus vakaro. Posėdis baigtas. Manau, kad per anksti.